klausimo. Tai yra žodinis klausimas - sanglaudos politika po 2013 metų. Iš karto suteikiu žodį autoriai, poniai Danutai Marijai Hubner. Prašom. Much, chair, years... Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos atstovė. Sanglaudos politika e, buvo parengta buvo 2004 metų atsižvelgiant į ES plėtrą. Na ir 2005-2006 metais ES anglaudos politika buvo labiausiai susijusi su Lisabonos strategija, inovacijomis, energijos e, saugiu teikimu, e, efektyvumu vandens politikoje, taip pat siekiant užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę. 7-13 metams anglos politikoje buvo numatyti tie prioritetai, kurie ir dabar atsispindi komisijos e, dokumente 2020. Nesupratome, kad sanglaudos politikos tikslas yra e, numatyti pokyčius, o ne juos vytis. Taigi dėl to e, ir buvo paskelbta komisijos ataskaita 2020. Na ir dabar reikia peržiūrėti, kokie sąjungos politikos prioritetai būtų po 13 metų. Dabar esame pasirengę susirumti su, susigrumti su ateitimi. Europos ekonomikos atgaivinimo pakete yra numatytos įvairios priemonės, bandant susijęti e, išėjimą iš tos krizės su e, struktūriniais pokyčiais ir tvariu vystimusi. Na ir, ponia komisijos atstovė, mūsų klausimas yra susijęs su ateitimi. Per ateinančius mėnesius, mėnesius ES reiks labai stiprių kolektyvinių veiksmų tam, kad būtų galima patenkinti piliečių lūkesčius, piliečių, kurie yra dabar informuoti, puikiai suvokiantys, kiek viskas priklauso nuo tų, e, to pasirinkimo, kurį padarys politikai. Ir tuos mūsų lūkesčius patvirtina nuomonių apklausos duomenys. Žakas Delioras teigia, kad vieninga rinka yra susijusi su kon konkurencija, uh, sustiprinančią mus, taip pat susijusi su solidarumu, kuris mus vienyje. Europos sanglauda, kuri leidžia veikti vieningai rinkai, yra susijusi su regioninė politika, kuri dabar yra konkrečiai e, paremta tais trim elementais - konkurencingumas, solidarumas ir bendradarbiavimas. Jau eilę metų mes kalbame apie tai, kad reikia mobilizuoti vystimosi potencialą visose ES regionuose ir miestuose. Patirtis logika aiškiai rodo, kad tas mobilizavimas yra veiksmingiausias ir efektyviausias tuo met, jeigu jo siekiama per tiesioginį subnacionalinių Europos valdymo struktūrų įtraukimą. Regioninė struktūrinė politika jau e, išlaikė subsidiarumo testą. Subsidiarumas yra parankus Europai. 2006 m. anglos politikos reforma leido tą politiką subalansuoti subalansuoti lygybę su efektyvumu, e, taikyti metodą iš apačios ir iš viršaus, siekiant strateginių Europos tikslų ir vietos lankstumo. Dabar reikia dar toliau pasiekti šiuose srityse tam, kad um, politikos valdymo reforma būtų gyvendinta ir tam, kad būtų išlaikyti tam tikri principai. Nauja sutartis sutvirtino subsidiarumo principą, tą, kuris jau labai akivaizdžiai atsispindi sanglaudos politikoje. Subsidiarumas yra perkeliamas į vietos ir regioninį lygmenį. Galime dar labiau padirbėti šioje srityje, ypatingai atsižvelgiant į vietos lygmenį. Tie, kurie siūlė, kad sanglaudos politika gali būti apribota tik Bruselėje ar nacionalinėme lygmenyje, tikriausiai jie nežino europinių realybių arba nesupranta, kad vietos regioninės Europos neįtraukimas į bendrų tikslų siekimą ekonominė prasme yra neprotingas, o politinė prasme netgi pavojingas. Sanglauda yra ta savoka, kuri nesusijusi su atskirtimi. Sanglaudos politika negali, negali būti lemiama ekono, socialinėme ar ekonominėje ligmenyje. Tai turi būti politika visiems ligmenims. Visi e, šios, šio trikampio elementai, bendra rinka, e, sanglauda, yra tarpusavyje priklausomi, vieni kitus stiprinantys. Tai yra mūsų Europos vieš, viešoji prekė. Taigi mes visi puikiai suvokime, kokie yra iššūkiai. Europa 2020 strategija dabar strategija yra susijusi su viešomis konsultacijomis, reikalingos konkrečios priemonės, nes anglos politika yra ta politika, kurie susijusi su vystimusi, įtraukiant visus ES valdymo lygmenius dirbant Europos piliečių labui. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad Europai reikia naujos energijos, pasirūpinti ateitimi, atsinaujinti ryštingai. Ir dabar kyla klausimas, iš kur galėtumėme gauti tos energijos. Man atrodo, kad klaus... atsakymas yra aiškus. Ta energija šiandieną turėtų ateiti iš apačios tą energiją galima gauti tiesiogiai traukiant regioninius vietos lygmenius ES valdymo sistemoje, siekiant, siekiant bendrų europinių tikslų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Köszönöm, asszonyom. A bizottság nevében. Ačiū. Dabar nuo komisijos ponas Sameckis. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, iškelti klausimą yra iš tiesų teisingi. Jie pabrėžia, kad jūs, tai, kad jūs didelį dėmesį skiriate sanklaudos politikai, norite, kad šita politika liktų Europos integracijos šerdis. Kai dėl daugia pakopės valdysenos šis metodas buvo pripažintas kaip fundamentalus mechanizmas įgyvendinančią politiką. Augantis savitarpio priklausomybė ES tarp atskirų administracijos lygio yra tikrai svarbus dalykas. Ir tai- apie tai yra kalbama Europos komisijos dokumente strategija 2020-iesiems. E, Daugia pakopis valdymas yra ta sistema, kuri, yra, kuri remiasi e, vietos savildos struktūrų patirtimi ir jų galiomis bendradarbiavimu tarp atskirų administracijos lygmenų. Stiprioji pusė yra sustiprinama, e, stiprioji šio metodo pusė yra sustiprinama taip pat ir regionų komiteto atstovavimo. Yra kalbama apie tai, kad reikia stiprinti šį metodą ir kad šis, šis įgyvendinamas metodas galėtų prisidėti prie sanglaudos politikos įgyvendinimo. Kai dėl tų dviejų klausimų susijusių dėl antrojo tikslo atsisakymo ir ir regioninės dimensijos. Norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbus klausimai. Kai dėl laikotarpio po 2013 metų komisija neturi dar savo oficialios pozicijos dėl šių klausimų. Kai dėl trečio klausimo, dėl papildomumo principų susilpnėjimo. Norėčiau pasakyti štai ką. Papildomumas yra sanglaudos politikos vienas svarbiausių principų. Tai rodo, kad struktūriniai fondai nepakeičia valstybių narių nacionalinių indėlio į įvairių priemonių plėtojimą. E, svarbu, kad ES skirtos lėšos skirtų, kurtų pridėtinę vertę. Lisabonos sutartyje yra išlaikomas tikslas sumažinti skirtumus tarp atskirų regionų išsivystimo ir kad išlaikomas ir tikslas skirti pagalbą regionams, kad jie galėtų vystyti socialiai, e, ekonomiškai 174 straipsnėje šios nuostatos yra, 176 straipsnėje yra pasakyta, kad bus skiriamos lėšos skirtos sumažinti atskirų regionų išsivystimo skirtumams, struktūrinėms reformams vykdyti. Ir taip pat bus skiriamos lėšos padėti tiems regionams, kur labai sumažėja pramonės. bus ir toliau siekiama sanklautos politikos tikslų ir po 2013 metų. Dar kartą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į konsultacinį dokumentą dėl komisijos parengtos strategijos po 2020 metų. Ten yra kalbama apie konsultavimąsi su socialiniais partneriais, ten yra kalbama apie tai, kad 2020 vizija bus vienas iš svarbesnių dokumentų. Komisija dar nėra parengusi oficialios pozicijos dėl to, kokią, kokį vaidmenį vaidins sanglaudos politika 2020 m. dokumente. Tačiau sanglaudos politika turi suvienyti visus ieškant sprendimo. Komisija ketina paskelbti baltąją knygą dėl sanglaudos. Bus numatytas atskiras dokumentas dėl teritorinės nenumatytas. Dėl teritorinės sanklaudos ter, e, baltoji knyga nėra numatyta. Bus atsižvelgiama apie pranešimą dėl sanklaudos ir naujoje sutartyje yra numatytos priemonės dėl sanglaudos politikos įgyvenim po 2010 metų. Siekiant tvarios plėtros. E, sanglaudos politika vaidina svarbu vaidmenį vystant įvairius prioritetus. Kalbant apie socialinį fondą, tai taip pat yra pasakytina, nes šis fondas ir toliau vaidins savo vaidmenį, kaip pasakyta, sutartyje. Kalbant apie teritorinę sanklaudą, ten yra reikalingos e, tam tikros pastangos ir lėšos. Europos socialinis fondas galės būti panaudotas būtent šioms reikmėms. Kai dėl sanglaudos politikos santykios su kitomis europinėmis politikomis, norėčiau pasakyti, kad tai yra vienas iš būdų telkti investicijas ir plėtoti atskiras teritorijas. yra atsižvelgiama į Lisabonos strategiją, raginama investuoti į mokslo tyrimus, į infrastruktūrą ir pačias įvairiausias kitas rytis. Komisija turi prižiūrėti, kad būtų bendradarbiaujama kuo efektyviau tarp atskirų administracijos lygmenų. Tai reiškia, kad turi bendradarbiauti komisijos tarnybos, e, vietos savildos struktūros ir nacionalinės struktūros praktinis vadovas buvo parengtas įgyvendinant šias priemonės. Buvo numatyti trys finansavimo instrumentai, yra teikiamos konsultacijos dėl to, kaip tais instrumentais pasinaudoti. Taip pat egzistuoja ryšiai, ta, ryšys tam tikras tarp finansavimo tarnybų ir konsultacijų teikimo. Žemės ūkio plėtojimus ir kaimo vietovių plėtojimus ir jie taip pat yra imamasi priemonių. Ir tikiuosi, kad tuo aš atsakiau į jūsų iškeltus klausimus. Ačiū ponui Sametskiui. Dabar pasisakys frakcijų atstovai. Pirmiausia, ponas Van Nistelrooy, prašau. Ačiū. Šios dienos diskusijos diskusijos yra labiausiai susijusios su fondų vystimu, su sanglaudos fondų vystimu. Aišku, komisija nori pasižiūrėti dabar jau, e, kaip tie fondai vykdomi. 2020 metų data yra mūsų susirūpinimo ašis. Ir mes labai nustebę konstatuojame, kad darbo dokumente visiškai nerandame to vertinimo, mes jo pasigendame vertinimo dokumente. Sakau tai ir nevinioju į vatą, nauja komisija turėtų ateiti į parlamentą su realiais dokumentais ir nesityčioti iš regioninės politikos. Mes norime turėti žinių politiką, mes norime e, ekonomiką, norime e, žalę ekonomiką turėti, norime pasiekti visus užsibrieštus tikslus, o regioninė politika kaip tik tais ir padeda tokių visokių e, tikslų siekti. Lisabono, sakykime, politika e, E, yra labai irgi nukreipta į miestus, į regionus ir mes turėtumėm labiau e, atsižvelgti į sanglaudos politiką, tačiau didesnį solidarumą parodyti visiems regionams. Ir dar antras tikslas, e, kur komisaras ne visai aiškiai pasisakė. Iš tiesų, turtingi regionai turi tam tikrų privalumų ir fondų skirstimas e, nėra, perskirstimas nėra teisingas būdas veikti. Šiandieną mes matome kad yra e, krizė ir labai svarbu turėti tuos regioninius fondus. Mes juos labai greitai leidžiame tuos fondus ir 2009 metais jau matė, matome, kad mūsų regione, sakykime, pietuose, Niderlanduose jau panaudojame daugiau negu 100 procentų mums skirtų fondų. 2010 metais reikėtų daugiau sinergijos tarp sanglaudos fondų ir tarp mokslo tyrimojo darbo. Klausimas klausimas komisarui. Jūs sakote, kad neišleisite žaliosios, e, baltosios knygos dėl sanglaudos politikos, tačiau komisija turės vis tik tais priimti atitinkamą sprendimą ir mes savo diskusijose turėsime į tai atsižvelgti. Ačiū, ponia Angela Krell. Dvi minutės su pusė. Ačiū, pirmininkė, komisarė, brangus kolegos. Aš tikėjausi, kad įžanga bus įdomesnė, nes tema yra labai svarbi. Manau, kad Europos sanglaudos politika po 2013 metų turėtų keistis. Nes iššūkiai keičiasi, jie visai netokie, kokie buvo prieš 10-15 metų. Mano politiniai frakcijai pagrindinis klausimas yra solidarumas tarp regionų. Deja, e, to dalyko diskutuoti negalima. Iš vienos pusės regionai turi dalyvauti visi regionai privalo ir gali dalyvauti e, Europos sanglaudos politikoje ir reikia pasižiūrėti, kad būtų išvengta nacionalizavimo sanglaudos politikoje. Reikalingas europinis požiūris šioje srityje. Aš manau, kad toks požiūris e, ir Europos piliečius tenkintų, kadangi piliečiai tokiu būdu galėtų kažkaip susitapatinti su Europos politika. Mes, aišku, irgi turėtumėm tobulėti ir ateinančiais metais turėsime aptarti prioritetus kuriuos sanglaudos politika, e, kurių sanglaudos politika Europoje turi siekti. Mes tikrai negalime padaryti visko. Europos fondai visko padaryti mums tiesiog neleis. Mes turime e, koncentruoti, susitelkti ties infrastruktūra, ypatingai naujosiose valstybėse narėse. E, turime susitelkti ties mokslo tyriamojų darbų, ties inovacijomis. Ir niekada neturime pamiršti, kad yra labai didelių iššūkių, tokių kaip klimato kaita, kaip demografiniai pasikeitimai, kaip globalizacija. Tik kelis iš tų didelių iššūkių paminėjau, e, bet į visus juos reikėtų taip pat žiūrėti per sanglaudos prizmę. Mūsų užduotis turi būti e, urbanistinis vystimas, bet ne dėl to, kad mūsų nedomina kaimo vystimas, o dėl to, kad mes žinome, kad 80 procentų europiečių gyvena miestuose ir kad e, kaimo vystimas dėja nuo sanglaudos politikos yra nagrinėjamas atskirai, kadangi tai yra e, žemės ūkio politikos dalis. Mes norime, kad tai būtų, mūsų tikslai tokie, nežinau, ar jų pasieksime. Ir dar vienas dalykas, labai gaila, kad komisaro atsakymas buvo labai neaiškus, aptakus. sanglaudos politikoje, socialinės sanglaudos politikoje reikia remti žmonės. Išsilavinimas, kvalifikacija, dėstymas nuo pat e, jaunesnio, nuo pat jauniausio, nuo pat ties mažiausio amžiaus yra labai svarbus dalykas. Europos socialiniai fondai turi dalyvauti sanglaudos rytyje. Ir tikrai negalima iš socialinės sanglaudos politikos tų fondų išbraukti. Mes norime stiprinti sanglaudą, mes norime paprastinti biurokratiją. Ačiū. Labai ačiū, poniai Krel. Поня Хуисменова, но Альде. Председател, уважаеми колеги, Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Diskusijos dėl struktūrinių fondų reformos yra labai aktualios, kadangi kalba eina apie ES gebėjimą turėti finansinės priemonės, kurios atitiktų žmogiškiesiems, gamtiniams ir ekonominiams ištekliams. Turime parengti tokią sanglaudos politiką, kuri užtikrintų mūsų piliečių gerbuvį. Ši politika buvo ir vis dar yra labai aiškus kiekybinė prasme Europos solidarumo ženklas. Aišku, jaučiami didžiuliai drastiški skirtumai tarp atskirų ES regionų ir jaučiama gazdinanti tendencija, kad tie skirtumai dar labiau išryškės ir tai prives prie izolacijos. Esu vien, vienos varganiausių valstybių narių atstovė ir kreipiuosi į Jūs, kad e, tinkamas dėmesys būtų skiriamas mažų pajamų regionams. Taip pat suprantu, kad struktūriniai fondai nėra kokia tai panacėja. Turime mobilizuoti vidinės pastangas ir išteklius. Tačiau jeigu bus taikomas dviejopas požiūris, tuomet bus vidinis diferencijavimas ES. Kalba, kalbama apie tai, kad mažiau paramos turi būti taikoma tiems regionams, kurie ne, ne, nerodo pažangos, tačiau reikia taikyti konkrečius kriterijus, taip pat reikalingos priemonės tokios, kurios būtų svarbios tarp valstybinių mastų. Taigi tos valstybės, kurių uh, BVP didesnis ir tų, kurių BVP mažesnis, galėtų dirbti kartu, bendradarbiauti. Ir aišku, užimtumas yra labai svarbus ženklas, rodantis, kiek sanglaudos politika yra integruojama ir dernama su kitomis politikoms kryptimis. Dėkoju poniai Husmanovai. Dabar žaliųjų vardu kviečiu poniai Šrioter. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Nedaug kas buvo pasakyta apie tai, kiek reikšminga yra sanglaudos politika Europoje. Tai yra ES esmė, kadangi ši politika yra būtent ta, dėl kurios ES laikosi kartu. Tai yra mūsų solidarumo ženklas, tai yra bandymas peržengti e, nacionalinio savanaudiškumo ribas. Tai yra aktualu visiems ES regionams. Dėl to mums Europos parlamente ši politika labai rūpi, kadangi tai yra solidarumo mechanizmas ir dėja tas solidarumo mechanizmas yra sumenkinamas. Kai komisija rengia slaptus dokumentus, vietoj to, kad galėtų atvirai ir viešai padiskutuoti apie tai, kaip solidarumo mechanizmas gali būti įgyvendinamas atsižvelgiant į labai svarbius iššūkius, kurie mums dabar tenka. Tai yra klimato kaita, demokratinio judėjimo, pasikeitimų iššūkis ir taip pat, aišku, labai siauro biudžeto problemos. Reikalingos reformos, tačiau reformos turi būti kitokios. Lyginant su tuo, kas yra dabar daroma, mums reikalinga tolydi tvara, e, tva, tolydus vystimasis. E, ir ne, negalime taikstytis su mechanizmu, kuris yra nuleidžiamas iš viršaus. Mums reikia artimai bendradarbiauti su visais veikėjais regionuose tam, kad galėtumėme sukurti tą procesą. Mes matėme kaimo vietovėse, kiek yra pasiekta ir kiek galima pasiekti per tvarų vystimasi. Reikalinga įtraukti visas šalis, suinteresuotas šalis. Ir E, reikia, kad komisija drąsiai, ryštingai pasakytų taip solidarumo mechanizmui, taip tam, kad regionai patys apsispręstų, kokios plėtros jie nori, o ne kad viskas būtų daroma per nacionalinės vyriausybės. Dėkoju. Ačiū. Dvi minutės ponui Vlasak, atsir frakcijos vardu. Pone pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Sanglaudos politika yra gyvas organizmas. Ji keičiasi tiek, kiek keičiasi pati Europos Sąjunga ir kiek keičiasi valstybių narių pozicija dėl šios politikos. Tačiau diskutuojant apie šios politikos ateitį kyla daugiau klausimų, negu turime atsakymų. Ar ši politika ir toliau tarnaus mažiausiai išsivyščiusiems ES regionams. Taip turėtų būti. Ar ji bus skiriama transporto infrastruktūrai plėtoti, ar ji pagerins ES piliečių gyvenimo kokybę ir kiek ji kainuos aišku, tai visi tie klausimai yra tie, kurie turėtų susilaukti konsensuso artimiausių metų. Kaip bus su miestais? Ar bus skirta jiems pinigų vystant šią politiką? Kaip bus su naujų technologijų panaudojimu? Ar ši politika apims ir jas? Mažų miestų turėtume plėtoti taip vadinamų protingų miestų, pažangių miestų darbo tvarkę. Ir visą tai, manytume, turėtų turėti įtakos ekonomikos augimui. Būtent dėl to mes ir turime strateginės investicijas telkti uh, atskiruose valstybėse narise nukreiptami į tas pažangias sistemas. Pavyzdžiui, pažangus transportas vėlgi yra labai svarbus, turėtų įtakos miestų augimui, neliktų ten transporto kamščių. Uh, E, transporto sistemos taptų draugiškesnės vartotojui ir būtų galima piliečiams ilgiau likti namie, greičiau pasiekiant darbo vietą. Visą tai turėtų būti remiamos iniciatyvos. Dėl ekonominės krizės šios diskusijos yra dar skubesnės negu kada nors anksčiau. Turime prieš primdami sprendimus ypač gerai apgalvoti, kur dėti ES lėšas. Ačiū ponui Vlasak. Dabar GUE frakcijos vardu pusantros minutės pasisakys ponas Angurakis. Prašom. Ačiū, pirmininkė. ES sanglaudos politika ne tik sumažino neligum, neligybės tarp regionų, tačiau prisidėjo ne tai, kad nesumažino, bet dar labiau padidino neligumus, skirtumus tarp regionų. Mes laikinai sustiprinome kai veikimą kai kuriuose regionuose mano šalyje, pavyzdžiui, ir dabar krizės metu labai dar paaštrėja tie skirtumai ir 2013 metais darbuotojams bus labai sunku ypatingai tuose regionuose, kurie yra mažiausiai išsivystę. ES sanglaudos politika siekiama situaciją pakeisti tačiau ji dezorientuoja darbuotojus ir e, vysto kapitalizmą. Mes matome, kad labai didėja atotrukis tarp regionų. Atsiranda konkurencijos taisyklės. Mes matome, kad Lisabonos strategijoje ir ES strategijoje 2020 metų yra numatyta E, tokie dalykai. Mes matome, kad yra numatyta ES labiau, labiau veikti vietinėme lygmenyje. Mes prašome, kad darbuotojai tą politiką atmestų ir todėl, pasinaudodamas progą pirmininkę, norėčiau paprašyti daryti didesnį spaudimą darbininkams, e, kad darbininkai būtų labiau gerbiami. Ačiū. Ponas Biftau, keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie 2013 metų, Sanktos Polipą po 2013 metų buvo parengtas dokumentas reformų darbotvarkė pasauliniai Europai. Tam, kad finansavimas po 13 metų būtų visiškai pakeistas ir viskas būtų koordinuojama nacionaliniu pagrindu regioninė nacionalinės valdžios įtaka e, šioje srityje yra sumažėjusi. Na ir šakinis požiūris e, biudžete yra patvirtintas vietoj to, kad būtų nepriklausomai veikiama atskirose struktūrose. Pasiūlymas apriboti šią politiką iki nacionalinio lygmens leis valstybėms narėms perskirstyti lėšas. Tai reiškia, kad pagrindiniai įnašų teikėjai negalės įsitraukti į šį darbą. Na ir sangodos finansavimo sąnaudos politikoje pasikeis. Ir tos valstybės narės, kurios įneša didžiausią įneša, kaip Junktinė karalystė, turi finansuoti vis daugiau valstybių narių, kurios nori tos paramos gauti. Na ir dar daugiau teks mums įnešti, ypatingai dabar kalbant ir apie gražinamą išmoką Junktiniai karalystiai, tos valstybės, kurios nori įstoti į Europos Sąjungą, uh, Mes matysime dėja, kad daug, vis daugiau paramos bus skiriama toms naujosiams valstybėms narėms ir tos e, turtingos Europos valstybės Norve, Norvegija, Šveicarija nenori į ES įstoti, kadangi jos žino, kad joms teks mokėti didelius įnašus. Tačiau, pavyzdžiui, Velso atveju jiems dėja tokio pasirinkimo nėra. Viskas, matome, dar yra labiau centralizuojama, federalizuojama ir sanglaudos politikos teisinis matmuo yra atsisakomas. Tikslas yra sutvirtinti teritorinę sanglaudą. Na ir ES kaip koks tai vilkas iš tiesų bando pasinaudoti e, valstybių narių politiką. Tikslas yra skatinti lygybę, tačiau matome, kad Europoje vis, dar, vis daugiau kuriamos, kur, kuriama biurokratijos, ir tą pasaulinę strategiją, kuri dėja nėra pakankamai ambicinga, kalbant apie migracijos politiką, kuri aktuali Junktiniai karalystiai. Na ir biudžetas turėtų būti kuriamas taip, kad nenukentėtų tokios valstybės kaip Velsas. 2007-2013 metų struktūrinių fondų programos bus įgyvendintos iki 2013 metų. Ir kyla klausimas, ar bus finansavimas skiriamas Velsui per, kitus, per kitas finansinės programas. Uh, Viskas priklauso nuo turtingų valstybių. Tačiau matome, kad Europos, Europos Junktinės karalystės žmonės yra visiškai nusivylę. Ekonominė plėtra ir ekonominis finansavimas dažniausiai paliekamas e, pačiai valstybei. Ir kiekviena vyriausybė ES turi vis labiau skolintis. Ir vėl suįskiriamas finansavimas markiai sumažės taip pat bus skirta mažiau finansavimo programoms, bus prarastos darbos vietos, darbo, darbo vietos Velse ir vietoj to, kad gautume tai, kokios tai naudos e, mano regionui, mes vis tiek matome, kad yra ignoruojama Velso žmonių valia. Na ir tikėtina, kad e, kai bus sumažintas finansavimas Junkiniai karalystėje ir Velsui, tai turės įtakos visai mūsų valstybei, ūkininkavimo sektoriui ir kitiems sektoriams. Uh, Na ir dabar atėjo laikas, ponė pirmininkė, Velso Junktinės karalystės žmonėms renkti referendumą dėl santykio su ES, tam, kad žmonės patys apsispręstų, ar jie nori būti valdomi iš Westminsterio ar iš Briuselio. Dėkoju. You, Dėkoju. Dėkoju, nematau pono Golni iš salėje. Regis jo nėra. Tad keliaukime toliau. Kitas kalbėtojas yra ponas Piper, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Įsivaizduokime ES regionus be ES regionų politikos. Daugelis miestų ir kaimų vietovių prarastų labai daug vykstant struktūriniams pasikeitimams. Pasienio regionai patys vieni turėtų grumti su jiems tenkančiais sunkumais, socialinė politika taip pat negalėtų pasiremti kitų politikų indėlių jos plėtojimo. Viduriniai klasiai kiltų daug sunkumų integruojantis į tarptautinius tinklus. Ponios ir ponai, Europa be regionų politikos e, tai reikštų, kad regionai patirtų daugybę sunkumų. Dėl to mus ir erzina taip tie iš komisijos siunčiami signalai, kuriais stengiamasi parodyti, kad komisija ketina regionais rūpintis mažiau. Skurdžiausiems e, regionams neskirti pagalbos reikštų, kad visiškai nesidomima ES kontekstu ir kad grįžtama prie šios politikos renacionalizavimo. Norėčiau paklausti Norėčiau pasakyti štai ką, netaip svarbu, ar tie komisijos dokumentai yra oficialūs ar ne, juose dėstomos idėjos yra nepriimtinos. Be regionų regioninės politikos vystyti negalima. Tai reiškia, kad mes turime žvelgti į visas reikiamas reformas, atlikti demografinius ir struktūrinius pasikeitimus. Juos visus teks įvertinti ir juos atsižvelgti. ES indėlis į tai turi būti labiau matomas, labiau aiškus. Mes turime bausti regionus ar šalis kuriuose biurokratijos yra per daug. Jiems, ne, jiems reikia padėti, o ne kurti daugiau biurokratinių kliūčių ar, ar kitokių nesklandumų. Būtent taip mes matome turėtų plėtotis regionų politika. Mes kovosime prieš bet kokius būdus šią politiką žlugdyti. Ačiū. Dabar ponas Tavrakakis pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pritariu anksčiau pasisakiusiems kolegoms ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mums nėra priimtina sanglaudos politika po 2013 metų, kurioje būtų nustatoma diskriminacija ES regionams ir atsisakant e, kai kurių tikslų bei e, renacionalizuojant politiką ir regioninę politiką išbraukiant iš bendrijos programos. Mūsų vizija po 2013 metų e, pagal mūsų viziją e, ši politika po 2013 metų turėtų ir toliau būti europinė politika, kurioje būtų už pakankamai finansinių priemonių tikslams siekti bei taisyklės toje politikoje būtų supaprastintos, kas dar labiau tai politikai pridėtų pridedamosios vertės. Mes konstatuojame, kad nepakankamai skiriama dėmesio e, regi, e, sanglaudos politikai, regioniniai e, politikai, tuo tarpu, kai Lisabonos sutartyje tam skiriama labai didelis dėmesys. Ši politika turi būti skirta visiems piliečiams, nepriklausomai nuo regiono, kuriuose, kuriame jie gyvena. Deja, atrodo, kad dabar yra pamirštamas, pamirštama e, ir sanglaudos politikos svarba, tačiau mes esame tam, kad tą svarbą nuolatos primintumėm. Ponas Torer. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos. E, sanglaudos politika Europą leidžiama, leidžia būti matomai komunose, regionuose, nes labai daug žmonių dirba kartu įgyvendindami šią politiką. Mes turime ir toliau visoje Europoje kuo labiau integruoti šią politiką ir Europos komisijos norėčiau paprašyti didesnį dėmesį atkreipti į mažas ir vidutinės įmonės, labiau įtraukti regionus ir savivaldybės į, e, politi į, į sanglaudos politiką. Mums reikia didesnių investicijų, tačiau mums reikia ir to, kad technologijų per, per e, tobulinimas labiau pasitarnautų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad galėtumėm kurti naujas darbo vietas. Būtent taip mes turėtumėm įsivaizduoti ir vystyti sanglaudos regioninę politiką. Ačiū labai, ponas Alfons, vieną minutę. Pirmininkė, labai atsiprašau, ar mane gerai girdite? Mm, nuo žaliųjų pasakysiu, kad mums yra labai svarbi e, sanglaudos politika, jau labiau, kad čia labai mm, e, akcentuojamas solidarumas. Solidarumas mums yra vienas iš pagrindinių dalykų ir čia turi būti atsižvelgiama į tokius principus kaip e, teritorinė sanglauda, tai turi būti visų e, didžiausias prioritetas, taip pat ir biudžetinis. E, regionas yra svarbiausias vienetas ir mums atrodo, kad tos politikos vertės sumenkinimas turi, e, nepriimtinas. Nereikia padaryti taip, kad būtų skiriama didesnis dėmesys e, labiau išsivyščiusiems regionams arba miestams, o, o mažesnis dėmesys mažiau išsivyščiusiems. Ačiū. Labai ačiū, ponė Ernst. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Šios diskusijos yra ypač svarbios. Mes kalbame apie ES pobūdį. Klausimas yra toks, ar labiau priklausome rinką ar socialinę politiką. Turime kalbėti apie sangaudos politikos ateitį ir man atrodo, kelti klausimą, ar jos reikia, yra nepriimtina. Mes žinome, kad lėšų mažėja. Tačiau Europa turi prisidėti daugiau prie to, kad būtų galima veikti socialinius ir ekonominius skirtumus. Šios politikos renacionalizavimas būtų blogas dalykas. Nuo to nukentėtų mažiau išsivystę regionai, įskaitant ir Vokietijoje, nes rytų Vokietijoje e, yra tokių menkiau išsivyščiusių regionų. Po paskutinės plėtros bangos skirtumai tik išaugo tarp atskirų regionų ir tikrai nesumažėjo. Man atrodo taip pat svarbu, kad socialinės ir ekonominės sąlygos būtų sudarytos tuose regionuose, kurie šiek tiek viršė 75 procentų ribą. Paramos staigus nutraukimas po 2013 metų tiems regionams būtų tikra bėda. Ponios ir ponai, aišku, svarbu, kad būtų teikiama parama ir miestams. Tai yra iš tiesų ypatingai svarbu, nes matome, kad būtent ten yra didelis ekonominis potencialas ir finansinis taip pat. Krizė ten pasijuto taip pat smarkiau. Ir dar paskutinis žodis dėl pasienio regionų. Kadangi esu iš Vokietijos, iš rytų Vokietijos, žinau, kad darbo lieka daug, kad situacija sudėtinga, jį mane neramina ir nerima kelia ir komisijos pozicija. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Poni Ernst, dvi minutės ponui Obermeier. Prašau. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad, kad jūs pasiekė faktas, kad egzistuoja slaptas dokumentas, dėl kurio kilo daug klausimų, kalbant apie tai, kas nutiks su sanglaudos politika po 13 metų. Tai bus naujas posūkis sanglaudos politikoje. Regioninis matmuo bus panaikintas ir bus taikomas struktūrinis požiūris ir Dėl to bus ribotas solidaru, apribotas solidarumo principas. Tai aišku prieštarauja tam, kas yra pasakyta Lisabonos strategijoje. Taip pat antrojo, antrojo tikslo regionai, konkurencingumas, tų dalykų bus, ketina, yra ketinama atsisakyti. Trečdalis ES regionų pajus pasiekmes Na, o tokios politikos pateisinimo argumentai yra štai, kokie egzistuoja skirtumas tarp naujųjų ir senųjų valstybių narių. Skirtumas tarp rytų ir vakarų ES valstybių narių toks didžiulis, kad reikalingas biudžeto diferencijavimas. Aš manau, kad kalba jau iš dalies eina apie Turkijos įstojimą, galima Turkijos įstojimą ir naujus finansinius reikalavimus, kurių prireiks. Na ir jeigu mes norime tokias lėšas numatyti, turime aiškiai suvokti, kad sangudos politikos sėkmė priklauso nuo regionio lygmens įtraukimo. Mes parodėme, kad ES lėšos buvo asignuojamos veiksmingai. Na ir dabar krizės metu, jeigu mes neįtrauksime regionų, ir tikrai nieko nepasieksime ir manęs visiškai neįtikino komisijos pozicija. Dėkoju. Dėkoju ponui Obermaje, ponas Kadek. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Mano frakcija netviprasmiškai remia stiprią sanglaudos politiką, gerai finansuojamą sanglaudos politiką. Pirmiausia, kad būtų galima regionams e, lengviau pasiekti konvergencijos. Ši politika, kad būtų efektyvi, turi būti stiprinama ir reformuojama. Tik kartu į parlamentas Europos komisija turi kuo skaidriau brėžti šios politikos gairias. Džiaugiuosi, kad mūsų regioninėme komitete, parlamente buvo sudaryta darbo grupė sanglaudos politikos klausimams nagrinėti. Po 2013 metų e, sanglaudos diskusijos dėl šios politikos 2013 metų turi apimti valstybės narės, Europos komisiją, parlamentą ir regiono atstovus. Būtų neįmanoma tą politiką silpninti ar ją panaikinti, nes regionai ir vietos savildos struktūros šiai politikai suteikia ypatingą prasme. Finansinių požiūrių mes susidurėme su netikrumu susijusiu su sanglaudos politika. E, kada baigsis būtent ši finansinė perspektyva nėra visiškai aišku, tačiau lėšos turi būti rastos. Reikia, kad šios politikos finansavimas būtų stabilus. Yra lygiai taip pat būtina atmesti bet kokią racionalizavimo šios politikos galimybę. Regionai turi turėti patys galimybę skirstyti struktūrinius fondus ir reikėtų, kad regioninės politikos matmo būtų išlaikytas. Mes matome tam tikrą voluntaristinę politiką, puoselime Europos komisijas, reikėtų parengti baltąją knygą regionams, mes nenorėtume, kad būtų laikomasi lygiavos principo, tiesiog norėtume, kad būtų laikomasi lygybės principo, kas nėra tas pats. Uh, Svarbu, kad teritorijų skirtybės mažėtų. Regioninė politika ne tik turi susitelkti prie pačių silpniausių ekonominių požiūrių regionų, bet turi būti skirta visiems regionams, įskaitant ir regionus uh, užjūrio teritorijose. Svarbu, kad būtų keliami aiškus tikslai ir tik tuo met ES fondai bus tolygiai paskirstyti ir paskirstyti sąžiningai. Ačiū. Ačiū minutiai žodį suteiksime ponui Kortes. Ačiū pirmininkė, komisarė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visas profsąjungos organizacijas, kurios yra Kopenhagoje ir kalbasi apie kovą su klimato kaita. Mes čia kalbame apie sanglaudos politiką. Mes turime kovoti su tokia politika, kuri būtų renacionalizuojama. Mes turime prisiminti regionų vaidmenį, e, kad būtų valdymas geresnis visose grandyse, kad būtų užtikrinamas geresnis veikimas regionuose. Čia dabar kalbama apie, region, apie pereinamąjį mechanizmą, kaip veikti konkrečiuose regionuose bei tuose regionuose, kur e, yra natūralių sunkių gamtos sąlygų. Ačiū, pane Figereido. Ačiū, pirmininkė. Labai nerimastingai mes stebėjome biudžeto reformos pokyčius ir taip pat struktūrinės anglos politikos reformas. E, Esant kriziai, dideliam socialiniam nesaugumui ir socialiniai neligybei, sanglos politika yra esminė, norint užtikrinti socialinį ekonominį vystimąsi. Mums reikalingi aiškus tikslai šioje srityje. Neturime nacionalizuoti bendrijos politikos, ar tai būtų žemės ūkio ar žuvininkystės politika. Tai pažeidžia ir yra nepalanku toms valstybėms ES, kurios yra pažeidžiamiausios ir regionams, kurie yra pažeidžiamiausi. Panašu, kad sanglauda dar labiau yra mažinama ir yra finansuojami įvairūs veiksmai, uh, žmonės, kurie visiškai nesusiję su sanglauda, pavyzdžiui, ES strategija 2020 metams ar kitos politikos kryptys susijusios su klimato kaita. Yra pakeičiami tinkamumo kriterijai, valdymo kriterijai, dėl to šios diskusijos ir yra labai svarbios apie politiką po 13 metų. Mes laukiame tinkamos, deramos politikos. Ačiū. Ponas Teksėra, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami parlamentarai. Labai skubu surenkti šias diskusijas apie biudžetą ir apie tai, kaip ateityje galėtume prisidėti prie tvarumo ir skaidrumo. 2013 m. finansinė perspektyva turi būti grindžiama solidarumo ir sanglaudos tikslais. To, sanglauda su, su, tokiuose regionuose kaip Madeiros regionas, kuriam reikia paramos. Kai kurios idėjos turi atsirasti pirmiausia, kalbant apie sąnaudos politiką ir komisijos. Atstovas teigia, kad yra tam tikrų aspektų, kur, aspektų, kurie yra esminiai, kaip kad daugiau lankstumo, supaprastinimas, efektyvumas, daugiau dėmesio skirti reikalinga politikos tikslų pasiekimui. Tačiau yra ir kitų dalykų, kurie kelia nerimą. Pavyzdžiui, kalbant apie labiausiai nutolusių regionų poreikius. Ir aš norėčiau kelis dalykus pasakyti apie šios regionus. Šiuose regionuose reikia ieškoti alternatyvių sprendimų, kaip kad pavyzdžiui pridinės vertės ekonomikos sektorių, sektorių įtvirtinimo, taip pat antrojo tikslo įgyvendinimo. Kartais tas antrojo tikslo principas neduoda tinkamų rezultatų labiausiai nutolumusiuose regionuose. Ir aišku, reikia laikytis e, tam tikrų kriterijų. Struktūrinių fondų lėšas skirstant reikia atsižvelgti į regioninės aplinkybės. Na ir taip pat norėčiau akcentuoti 349 sutarties straipsnį dėl labiausiai nutolusių nutolus regionų ir jų prieigos prie struktūrinių fondų. Būtent dėl to, kad ekonominė ir socialinė situacija pablogėjo, tie regionai nuolatos susiduria su sunkumais ir e, reikia nuolatos tiems regionams teikti paramą. Dėkoju, ponė Teksera. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Oleničiek. Ačiū, pirmininkė. Šiandieninė sanglaudos politika padeda naujosioms valstybėms narėms plėtoti infrastruktūrą, statyti kelius ir geležinkelius. Šios politikos dėka bus sukurtos naujos darbo vietos ateityje. Bus investuojama į aplinkosaugą, kas irgi yra svarbu. Na, o vertinant politiką, reikia atsakyti į pagrindinį klausimą, kas nutiks po 13 metų. Europos parlamentas turėtų aiškiai pasakyti, kad mes nesutarėme, nepritarėme tam, kad, kad po 13 metų ši politika būtų renacionalizuojama. Nepaisant tradicinių veiksmų ir tradicinių mechanizmų paramos, e, ši politika turi finansuoti e, mokslą, inovacijas, kokybin, kokybiškas darbo vietas ir kovą prieš pasaulinį atšilimą. Sangaudos politika daugiau dėmesio turėtų e, skirti kaimo vietovėms. Labai svarbu, kad sangaudos politika būtų įgyvendinama remiantis regionais ir makroregionais. Dėkoju. Ponas Deutsch, dvi minutės. Tisztelt elnök úr, kedves képviselő! Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau paminėti trejatą klausimų trumpai. Lygybę, e, kaimo vietovių plėtojimą tarp jų. Po Berlyno sienos žlugimo praėjo 20 metų. Timišora yra žinomas regionas. Savo žodį galėjo tarti mūsų kolega Laslo Tokeš. Džiugu, kad nebėra senų ir naujų valstybių narių, yra tiesiog viena Europos Sąjunga. Norėčiau tuo pasidžiaugti. Bet visa tai yra simboliai, Ir ne tik. Tai neturėtų būti tik simboliai, tai turėtų atsispindėti ir regioninės politikos lygmenių. Sanglaudos politika yra viena iš svarbiausių. Jeigu valstybės narės yra lygios, tai negalima politikos reformuoti taip, kad tos valstybės, kurios prisijungė prie ES 2004 ir 2007 metais, prarastų daugą dėl naujos sanglaudos politikos. Tokia reforma būtų nepriimtina. Taip pat yra nepriimtina, kad komisija arba nieko nesako, arba skelbia tuščias deklaracijas. Būdamas Europos parlamento narys, Europos parlamento komiteto narys, manyčiau, turiu teisę sulaukti Europos komisijos aiškios pozicijos. Ir galiausiai dėl kaimo vietovių plėtojimo. Manau, kad kaimo vietovių plėtra turi būti esminis sanglaudos dalykas. Tam svarbu, kad būtų skirta pakankamai lėšų. Taip pat, manau, jog yra privalu pamastyti apie tai, kaip po 2013 metų kaimo vietovių plėtojimo politika būtų integruota į sanglaudos politiką ir taptų jos dalimi. Ačiū, ponas Alves, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Sanglaudos politika yra vienas iš svarbiausių ES instrumentų. Jei norime užtikrinti, kad ES visi piliečiai turi tas pačias galimybės, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, yra būtina e, šią politiką išlaikyti, kad jaučiama būtų ES dvasia ir kad tas vystimasis vyktų efektyviai. Aš išgirdau komisijos siūlymo. Ir noriu pasakyti, kad mes nesutinkame su tuo, kad sanglaudos politika būtų renacionalizuota. Jeigu tektų visiems priklausyti nuo atskirų valstybių e, ekonominių galimybių, būtų liūdna. Kaip žinote, sutartyje yra reiškiama būtinybė ES politikoms būti pritaikytoms prie atskirų regionų galimybių, prie jų išsivystimo. Svarbu, kad regionų potencialas būtų vystomas. To nepavyks padaryti, jeigu pažodžiu bus laikomasi to, kas siūlo kol kas komisija. Ačiū. Ačiū ponui Alves. O dabar ponas Keli, dvi minutės. Uh, much, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir mano kolegos, aš taip pat nerimauju dėl tam tikrų tendencijų, kurios išvelgiamos vidinėme dokumente, kuris neseniai buvo viešai pastebėtas ir daugiausia man kelia nerimo siūlymas panaikinti konkurencingumo tikslus. Tie konkurencingumo tikslai buvo labai svarbus, kuriant kaimo ir regioninę plėtrą, ypatingai technologijų parkuose, kurių tikslas buvo propaguoti pažangę ekonomiką ir kurie yra labai reikalingi ateityje. Jie taip pat padėjo taip, jie, jiems buvo duodamas finansavimas iš sanglaudos politikos įvairiuose regionuose. Taigi labai svarbu suvokti, kad ES regionuose yra e, skurdo netitikimų, atotrūkių ir jeigu viską grįsime nacionaliniu BVP, tuomet tai, tuomet tai bus tik tai vienintelis kriterijus ir viskas bus grindžiama perkamąją galę ir kai kuriuose e, regionuose perkamoji galia yra didesnė negu nacionalinis vidurkis. Taigi aš tikiuosi, kad Baltojoje knygoje ties tos problemos bus sprendžiamos. Taip pat atsiras sinergija tarp mokslinių tyrimų, inovacijų. Ir taip pat kolegos man neramu dėl kaimo plėtros politikos. Dėl to, kad tai yra sangodos politika, labiau negu žūp politika. Ir labai svarbu, kad ateities pasiūlymuose tai atsispindėtų, nes kaimo plėtra, ypatingai šeimų ūkiai, labai svarbus e, mūsų visuomeniai. Na ir pabaigai norėčiau dar pasakyti, kad daugiau reikia padirbėti kovojant su sukčiavimu. Žinau, kad buvo pasiekta tam tikrų rezultatų pastaruoju metu, tačiau turime pasirūpinti, kad tos lėšos, kurios yra skiriamos ES, nueitų ten, kurios turi nueiti, tam, kad mes galėtumėme sukurti geresnės galimybės žmonėms visoje ES. Dėkoju. Dėkoju ponui Keli. Ponai ir ponios, dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų. Buvo daug išsakyta pageidavimų. Taigi kviečiu ir prašau visų dabar jau neprašyti žodžio, nes tikrai negalėsiu jo suteikti. Pone Lukaševska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Aš atstovauju Podkarpačiai regionui, Lenkijos pietuose. Tame regione yra daug dinamiškų žmonių, daug naujų bendrovių. Pas mus yra naujų verslo centrų, pavyzdžiui, taip vadinamųjų aviacijos slėnių. Uh, Tačiau kito, kitos regiono dalys yra gan varganos ir mes bandome kovoti su tuo skurdu įvairių programų pagalba. Mums nereikia ginklų, mums nereikia labdaros, mes tiesiog norime paramos ir tam tikrų sprendimų, kaip būtų galima paskatinti vystimasi mūsų regione. Ir mes norime, kad finansavimo programuose pokyčiai būtų sklandus, o neskuboti. skuboti labai svarbu, kad regionai galėtų įgyvendinti sanglaudos politiką. Tai duoda pačių geriausių rezultatų. Taip pat nepamirškime, kad sanglaudos politika yra tam tikra žinia, tam tikras signalas Europos piliečiams. Dėkoju poniai, Luka, poniai Lukaševskai. Pone Ferhen. Ačiū pirmininkė. Sanglaudos politika yra labai svarbus instrumentas ES. Tai yra savotiškas variklis daugelio regionų vystymui, bent jau žmonės taip įsivaizdavo. Regionų ir savivaldybių keitimuisi labai svarbu šį politiką. Labai svarbu, kad pilietis jaustų, kad ta politika egzistuoja. Reikalinga e, didesnis skaidrumas fonduose ir kad tie fondai būtų geriau panaudojami. Būtent to reikia. Sanglaudos tikslas yra ES centrinis tikslas, nes mes turime jį nesilpninti, o stiprinti. E, Europos sanglaudos politikai reikalinga daug didesnis aiškumas, didesnis skaidrumas, o taip pat, kad valstybės narės atskirai taptų labiau atsakingos už tą sanglaudos politiką. Sistemą išlaikyti reikia, reikia, kad nebūtų atliekama renacionalizacija ir dėl to komisijos norėčiau paprašyti į tai atsižvelgti, kai bus atliekamas kitas įvertinimas vertinimas. Ačiū. Ponas Vaina, minutė. You, Vail... Ačiū pirmininkė. Velsas tikriausiai yra pati pozityviausia Europos sritis regionas Junktinėje karalystėje. To priežastis yra ta, kad visi asmenys, bendruomenė ir organizacijos gauna naudos iš ES finansavimo per, pagal pirmąjį tikslą, dabar pagal konvergencijos finansavimą. Taigi, jeigu komisijos pasiūlymai bus įgyvendinti, aš tikiuosi, aš manau, kad pasiekmės tokiems regionams kaip Velsui bus nekokios. Ekonominė, finansinė, socialinė, socialinės pasiekmės šiam regionui bus didžiulės. Dėl to labai svarbu, kad visi parlamentarai paragintų komisiją pateikti pasiūlymus, kurie būtų primtini mums. Ir aš turiu omenyje tokius pasiūlymus, kurie leistų visiems Europos regionams, kurie gali gauti, e, gautų tą struktūrinę pagalbą. Taip pat reikia pasirūpinti, kad tos, tie regionai, kurie nepatenka į konvergencijos e, tikslą po 13 metų, irgi gautų atitinkamą statusą. Dėkoju, ponai Von. Ponas Golnišas. Hmm. Ačiū. Tai. E, bet vis tiek kalbėsite tik minutę. Taip, pirmininkė, labai atidžiai išklausiau kolegų pasisakymus. Manau, kad čia iš jų galima išskirti du dalykus. Pirmiausia, ta paslaptis, kuria e, gauptas tas paslaptingas komisijos darbinis dokumentas. Ir be to mes komisijos norėtumėm labai išsamių paaiškinimų išgirsti. Ir dar labai keisti mėginimai iš naujo apibriežti teritorinės anglaudos politiką, padedant jai naują pagrindą. E, būtent turiu galvoje užsienio politiką. Tai suprantu, kad aukštajam atstovui tai yra prioritetas. Labai daug nukentėjo e, žemės ūkio politiką nuo rinkos, tačiau vis tik tais reikia labai aiškiai suformuluoti tikslus sanglaudos politikoje, kad ir tokius kaip klimato kaita. Ačiū. Minutė skiriama ponui Poloniui. Ačiū pirmininkė. visiškai sutinku su tais klausimais, kurie buvo keliami kolegų. Ekonominė krizė dėja sumažino mūsų augimą ir sumažino tą augimą labai ženkliai. Krizė baigsis tik tada, kada pasieksime tą patį darbo vietų kūrimo lygį. Pagal prognozijas tai galėtų įvykti 2010 metais. Tam reikalinga tinkama investicijų politika. Ir dar reikia išlaikyti antrąjį tikslą tame pačiame lygyje, kadangi antrasis tikslas padės regionams lengviau išbristi iš krizės. Tuo suinteresuota ir Italija, ir daugelis kitų Europos valstybių. Iš tikrųjų, tą daryti yra labai svarbu. Svarbu atsiliekantiems regionams kuo greičiau pasivyti labiau įsivyščiusius regionus. Jeigu nesilaikysime teisingos anglodos politikos, tai pakenks ir Italijos regionams, ir visos ES regionams. Pone Regner. Labai daug kalbama apie socialinį Europos modelį, tačiau sanglaudos politikoje tas labai mažai atspindima. Daug yra kalbama apie tai, kad reikalingas Europos fondas, kuris būtų atskirtas nuo Europos politikos ir, turi, ir stiprinamas uh, tas fondas turi būti savarankiškas ir fondas turi būti pateikiamas, e, fondas turi tarnauti regionams. Regionams turi būti suteikiama tiek lėšų, kiek reikia. Socialinis Europos fondas turėtų atsižvelgti ir į didelį nedarbą bei į tai, kad moterų uh, situacija skiriasi nuo vyrų situacijos, kad e, žmonės praradę darbą galėtų persikvalifikuoti, kad galėtų įsidarbinti lengviau jaunimas. Pane Kratsa, ačiū. Aš taip pat manau, kad mūsų komitetas labai svarbų sprendimą prieėmė. Tas sprendimas svarbus dėl to, kad dėl politikos buvo išsakyta labai daug pasiūlymų ir ne tik dėl sanglaudos politikos, bet apskritai dėl Europos politikos. Tad norėčiau, kad šios diskusijos vyktų ypatingame kontekste. Nes viena vertus su Lisabonos sutartimi mes žengėme didelį žingsnį į priekį, bet kita vertus mes išgyvename beprecedentinę finansinę ir ekonominę krizę. Mes suprantame, kaip reikalingas solidarumas rinkos, bendros rinkos užbaigimui. Klausimas komisarui reikia, kad būtų atsakyta į tą rūpimą parlamentui klausimą, kuris yra toks. Ar ketinate pateikti kokiu nors novatariškų pasiūlymų, jei, e, kad būtų galima išvengti renacionalizavimo. Ir kokia yra antrojo tikslo ateitis. Ačiū, ponė Krasam. Minutė žodį turi kolegė Kalenbach. Pone pirmininkė. Mūsų užduotis kaip parlamento, kaip ES užduotis yra sukurti reikiamas sąlygas, kad žmonės visoje ES, visose valstybėse narėse turėtų geresnės kokybės gyvenimą, nežiūrinti tai, kokiame regione jie gyvena. Tačiau, aišku, sąlygos yra labai skirtingos atskiruose Europos regionuose, tad reikalinga sanglaudos politika, kuriai numatytos reikiamos finansinės dotacijos. Dėl visų tų priežasčių, kurias šiandien čia minėjome ir manytume, kad šios politikos kryptis keistis neturėtų. Turime atmesti bet kokius siūlymus šią politiką renacionalizuoti. Mums reikia tokių instrumentų, kurie yra taikomi visiems ES regionams, ypač skurdesniems. Ir taip pat ir tiems regionams, kurių vystimasis pagerėjo, tačiau ne, turime atimti iš jų tai, ką jie pasiekė. Mums reikia daugiau skaidrumo, mums reikia, kad uh, būtų užtikrinta geresnė prieiga prie šių e, viešųjų lėšų ir turime užtikrinti, kad regionai toliau plėtotųsi. Dėkoju. Ačiū. Gerbiamai kolegijai, dabar vienai minutiai žodis ponui Matula. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šios diskusijos dėl sanglaudos politikos ateities po 2013 metų yra labai naudingos. Manyčiau, kad turime priimti domen tą faktą, kad dabar ES krečia finansų krizę. Vystimosi skirtumai tarp atskirų Europos regionų taip pat auga. Tiems regionams reikia sanglaudos politikos testinumo skirtingų regionų skirtybių sumažinimas būtų gyvendint, turi būti gyvenintas greičiau, o ne tos priemonės neturi sustoti, kurių tikslas yra tos skirtumus mažinti. Regionai neturi pajusti, kad pamažu juos ES apleidžia, palieka. E, turi būti dedamos visos pastangos, įskaitant ir nacionalinės ekonominės politikas, įtraukiant taip pat ir sanglaudos politikos priemonės regionų vystymą. Mano šalyje Rumunijoje e, tos priemonės yra tikrai reikalingos. E, su ES struktūriniais fondais ir regioniniais fondais mes kartu naudojame nacionalinės lėšas ir regionų vystimas. Jis gerėja. Ačiū. Ačiū ponui Matula. Kitas kalbėtojas yra ponė Papadopulos. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Sanglaudos politika yra puikus svertas siekiant užtikrinti geresnį ES solidarumą ir sanglaudą. Krizė leidžia pamatyti dar aiškiau, kokį spaudimą patirs silpniausieji. Auga nedarbas. Matome, kad yra socialinės neligybės. Krizė taip pat yra ir dar vienas papildomas iššūkis, nes Europos solidarumą turime stiprinti. Turime turėti regioninę politiką, sanglaudos politiką kurių tikslas turi būti pakankamai didelis. Turime užtikrinti pasienio bendradarbiavimą, keisdamiesi gerąją praktiką. Mes pasisakome prieš diskriminavimą, prieš sanglaudos politikos renacionalizavimą, ne biurokratijai, ne neskaidrumui, ne slaptam lėšų naudojimui ir ne antrojo tikslo atsisakymui ir priešingai sakome taip, kad tam, kad būtų paskirstyti tolygiai ES pinigai, kad būtų galima sėkmingai bendradarbiauti su visais e, valstybių narių administracijos lygmenimis ir sakome taip visų veiksmų reikiamai reikiamam finansavimui, kurie atitinka 2020 m. tikslus. Ir norėčiau pasakyti, kad taip pat pritarėme ir ultraperiferinių regionų paramai. Ačiū poniai Papadopulų. Ponas Luhan. Ačiū pirmininkė. Kolegos, daugia pakopis valdymas rodo, kad dar labiau reikia derinti mechanizmus ir platformas. Vietos valdžios institucijos dažnai turi spręsti socialinės problemas, kurias sukelia politika, kurios jie nekontroliuoja ir kuriai turi mažai įtakos. Taigi labai sunku įvertinti ilgalaikį projektų poveikį, tų projektų, kuriuos, kurie yra finansuojami iš Europinių fondų, taip pat tos programos, ir, kurios irgi tuo pačiu metu yra įgyvendinamos. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip Europos komisija parems vietos valdžios institucijų pastangas sukurti, integruoti e, strategiją, kuri būtų pagrįsta bendrijų poreikiais, atsižvelgiant į bendruomenių poreikiais, atsižvelgiant į uh, tai, kad situaciją įtakos gali turėti ir išorniai veiksniai. Kokias priemonės ketina kurti Europos komisija vietos valdžios institucijoms? Dėkoju. Ačiū. Ponui Luhan. Na ir galiausiai. Kviečiu poną Siekerski. Ponios ir ponai, Sanglaudos politika yra vystimosi politikos ramstis. Jis stiprina regionus ir vietos bendruomenės. Ir mano manimu, mes metamės į kraštutinumus. Kai kurie nori daug, per daug dalykų įdėti šią politiką, kiti nori, kiti nori ją perdėm apriboti. O aš manau, kad šios politikos pagrindinis tikslas yra užtikrinti subalansuotą vystimąsi įvairiose srityse. Reikalinga viena sanglaudos politika kaimo vietovėms ir miestams. Turime nepamiršti, kad po pastarosios plėtros esame labai nevienodi, dėl to ne, labai nehomogeniški, dėl to turime vien, visiems suteikti vienodas galimybes. Ir taip pat reikia kovoti su ekonominės krizės padariniais, neigiamomis demografinėmis tendencijomis ir klimato kaita. Vienas dalykas yra visiškai aiškus. Mums reikalinga testinė sanglaudos politika, ji turi būti suderinta ir priderinta prie šiandieninių iššūkių. Dėkoju. Ponios ir ponai, dar turime šiek tiek laiko reikia būti lankstiems ir geranoriškiams, todėl suteiksiu vieną minutę žodį poniai Tikau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau papildyti kolegų pasisakymus. Kai kalbame apie protingus miestus, labai svarbu investuoti daugiau į energetinį pastatų efektyvumą, nes 90 procentų pastatų 2020 metais, kurie egzistuos, jau egzistuoja dabar. Todėl aš prašyčiau, kad būtų skirtama didesnė kvota e, regioninės plėtros fondams iš sanglaudos politikos, kad valstybės narės galėtų pagerinti pastatų energetinį efektyvumą. Taip pat manau, kad reikia daugiau investuoti į viešąjį transportą ir taip plėtoti miestų mobilumą. Ačiū. Aš buvau gerolaiškas ponios Tikau atžvilgių, todėl suteiksiu žodį ir ponai Papa Nikolau. Vieną minutę. Labai ačiū, pirmininkė. Kolegos pakalbėjo apie svarbiausias problemas, todėl aš norėčiau iškelti dar porą. Visų pirma, daugeliu atveju yra galimybių panaudoti sanglaudos politiką. Tačiau dėl biurokratijos ir veiklos priežasčių tai yra neįmanoma, tai yra neprimtina. Mes turime pagerinti procedūras, kad galėtume geriau panaudoti Europos sanglaudos politiką tikrai sanglaudai pasiekti. Antra, mes išbrendame iš ekonominės ir finansų krizės, kuris sukėlė pasaulyje tiek daug bėdų. Todėl jeigu norime padėti tiems regionams, kuriems yra tikri, iškyla tikrai poreikiai tam, tai mes turime padėti taip pat ir pažeidžiamoms grupėms, jaunimui. Tokia yra mūsų svarbiausia pozicija, tokia yra mūsų frakcijos pozicija socialinės ekonomikos atžvilgių. Labai ačiū, ponė Papa Nikolau. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos vardu pasisakyti komisarui Sametskijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, nėra jokių abejonių, kad sanglaudos politika bus panaudota e, gyvendinant Europos strategiją 2020. Ši strategija turės reaguoti į įvairius pasaulinius iššūkius, o sanglaudos politika bus viena iš svarbiausių priemonių, kurią galės panaudoti ES ir valstybės narės, kad galėtų spręsti šias problemas. Todėl nerimas, kad sanglaudos politika bus atskirta nuo, bendro, nuo bendrovės Europos strategijos, e, strategijos yra nepagristi. Antra, šiuo metu daug klausimų, problemų, pavyzdžiui, geografinė priptis ar e, regionų panaudojimas perinamojo laikotarpio nuostatos regionų grupių išskirimas, tos problemos, kurias kelia parlamento nariai, neturi aiškių atsakymų iš komisijos pusės, aš tą turiu pripažinti. Tačiau vis dar vyksta gili ir gyva diskusija komisijos tarnybose, taip pat e, tarp vyriausybių ekspertų ir komisijos. Ir tos diskusijos leis parengti komisijos visą apimančią poziciją 2010 metais ir per ateinančius kelius mėnesius čia keliami klausimai turėtų rasti atsakymus. Komisija turėtų tuos atsakymus pateikti. Galiausiai norėčiau padėkoti visiems garbingiems parlamento nariams už jų klausimus ir pasiūlymus kurie patvirtinta sanglaudos politikos kaip priemonės ilgalaikiams investicijoms svarbą, investicijų tose sritise, kurios reikalingos kurti augimo potencialą regionuose ir valstybės narėse. Aš e, nusivešiu jūsų pasiūlymus į Briuselį ir papasakosiu apie juos kolegoms komisijoje ir mano e, pasiekėjai. Komisija ir toliau diskutuos su parlamentu dėl sanglaudos politikos ateities per ateinančius kelias mėnesius. Labai ačiū. Labai ačiū, komisarė. Baigiame diskusiją šiuo klausimu ir sesija nutraukiama iki 11.30 min. kol kai prasidės balsavimas. Ačiū.